Pirmasis darbo atvarkės punktas, tai yra pareiškimas, e, e, tai yra komisijos e, pareiškimas dėl pasirengimo Europos tarybos vadovų sustikimui. Ir dabar aš norėčiau steigti žodį tarybos atstovui. Pavasario vadovo tarybos susitikimas yra tradiškai skiriamas ekonominiai ir socialiniai politikai, tačiau prieš kalbant apie ekonominę darbo atvarkę, per kitos savaitės Europos vadovų tarybą. Pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių apie kitus punktus. Tarptautiniai įvykiai dar kartą e, įsiterpė į tarybos darbo atvarkę. Situacija Ukrainoje, e, aišku, rūpė mums labiausiai ir buvo, tai buvo ta priežastis, dėl ko įvyko praėjusią savaitę neįlinis e, valstybių ir vyriausybių vadovų posėdis. Aš nekalbėsiu dabar apie detalės nes tai bus kitos diskusijos tema. Tiesiog pasakysiu, kad labai tikėtina, kad e, per kitos, kitos savaitės vadovo tarybą vėl bus grįžta prie šios temos. Taip pat e, kovo taryba taip pat aptars ES ir Afrikos vadovų sustikimą, kuris, kaip žinote, suburs apie šimtą valstybių ir vyriausybių vadovų 2-3 e, balandžio Briuselėje. Kaip sakiau, kovo vadovų taryba paprastai daugiausia dėmesio skiria ekonominiai ir socialiniai politikai. Tarybos pirmininkas nusprendė struktūrizuoti diskusiją, e, pirmiausia, kalbant apie tris svarbiausius komponentus strategijai augimui, e, darbo vietoms ir konkurencingumui. Pirmiausia, Europos semestras, e, antra, pramonės konkurencingumas, trečia, klimatas ir energetika. Tai yra, nėra atsitiktiniai klausimai, jie yra tarpusavėje susiję. Europos semestras yra priemonė stebėti tai, kaip įgyvendinama 20 metų Europos strategija, o pramonės konkurencingumas ir klimatas ir energetika e, yra dvi labai svarbios temos taip pat. Negali būti e, konkurencingumo be e, darančios klimato ir energetikos politikos ir priešingai. Ir nuo šios tarybos baigsis pirmasis etapas. Jau gruodžio mėnesį taryba numatė gairias dėl politikos prioritetų 14 metams. Ir ši naujovė pabrėžia semestro proceso svarbą. Kita savaitė vadovų taryba įvertins 2013 metų šalių rekomendacijų gyvenimą ir pateiks gairias tolesniam darbui siekiant e, gyvendinti stabilumo, konvergencijos ir nacionalinės reformų programas e, ekonominėse ir socialinėse srityse. Šią progą noriu padėkoti šiam parlamentui už e, didelį darbą, kurį jūs nuveikėte, kalbant apie įvairius semestro aspektus. Artėjame prie ekonominio ciklo pabaigos. Krizės pasiekmes vis dar jaučiamos, augimas yra trapus ir netoligus tačiau blogiausia, ko gero, jau už mūsų nugarų. Dėl šios priežasties vadovų taryba e, kalbės apie 20 metų strategijos įgyvendinimą. Komisija, e, komisijos pirmininkas pateiks peržiūrai e, šią strategiją prieš pavasario vadovų tarybą. Pirmininkė, gerai parlamento nariai, Europai reikia E, stiprios, konkurencingos e, pramoninės bazės. Konkurencingumą e, gerinti yra būtina, kad tai užtikrintų mūsų ekonomiko atsigavimą ilgam laikui. Ir taryba kalbės apie taip, kaip pasiekti tą konkurencingą pramoninę bazę. Kalbėsime apie tai, kaip sustiprinti reguliavimo sistemą ir vidaus rinką. Tačiau to nepakaks. Vadovai taip pat aptars tai, kaip paremti konkurencingumą įvairiose srityse ir kaip vykdyti konkurencingumo patikrą, siekiant užtikrinti, kad būtų vykdoma tai, kas sutarta. Europos vadovo taryba taip pat kalbės apie įgūdžių klausimą. Mums reikia užtikrinti, kad Europa turėtų pakankamai kvalifikuotos darbo jėgos. Tai matome, pavyzdžiui, mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos rytise ir e, šios klausimus reikia spręsti. Dar vienas klausimas, e, kurį aptars vadovų taryba, yra didelio augimo sektoriai, kur dažnai yra tam tikras atsilikimas, e, todėl stimuliuoti technologijas ir naujoves yra svarbu. Konkurencingumas taip pat svarbus, kalbant apie pramonę iš tarptautinių rinkų perspektyvos. Turime užtikrinti Europos bendrovių integraciją į pasaulinę vertės grandinę ir taip pat stiprinti mūsų konkurencingumą per ambicingą prekybos ir investicijų darbo atvarkę. Stipri konkurencinga pramonė Europoje turi būti vertinama ir šalia e, darnios klimato ir energetikos politikos. Todėl Europos vadovų taryba pirmą kartą diskutuos apie naują politikos sistemą energetikai ir e, klimatui laikotarpį nuo 20 iki 30 metų. Bus kalbama apie ankstyvą sustarimą, atsižvelgiant į gairias, dėl kurių sutarta Varšuvoje ir atsižvelgiant į tarptautinius e, renginius COP21 e, Paryžiuje apie dėl ambicingą e, emisijos politiką iki 30 metų. Šis rytis turi būti plėtojama ateityje. Vadovų taryba taip pat įvertins pažangą padary, pasiektą nuo e, praėjusio susitikimo dėl energetikos gaužės mėnesį. Energetikos rinkos užbaigimas ir e, jungčių kūrimas, kad būtų galima e, užbaigti kai kurių šalių izolaciją dujų ir elektros tinkluose išlieka prioritetai. Nebereikia net pabrėžti šio klausimo svarbos atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius Ukrainoje. Vadovų taryba numatys sritis, kur reikia dirbti toliau, kad šie tikslai būtų pasiekti. Taryba taip pat kalbės apie tai, kaip spręsti didelės energijos kainos kai, klausimus. Pirminkė, gerbini parlamento nariai, tikimės, kad vadovų taryba bus e, papras, kaip paprastai skirta ekonominiams klausimams, tačiau aišku, reikės aptarti ir papildomus klausimus. Vadovų taryba šios klausimus aptars šalia klausimų, kaip siekti daugiau augimo, kurti darbo vietas ir gerinti konkurencingumą. Kaip e, čia šiame parlamente nekarta yra sakyta, mūsų ekonominė ir socialinė politika yra mūsų stiprioji pusė. Ji mums suteikia daugiau svorio tarptautinėje arenoje ir leidžia mums e, vadovauti, vadov... E, užimti vadovaujantį vaidmenį pasauliniu mastu. Ačiū. Ačiū, pana Kukulas. Dabar komisijos vardu kalbės ponas Baroso. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, tarybos e, pirmininkačios valstybės atstovė, gerbiami parlamento nariai visi žinome, kad šiandien pasaulio akis yra sutelktos į įvykius Ukrainoje. Aš esu tikras, kad Europos vadovų taryba sutelks didelę dalį savo darbo laiko šiai labai rimtai problemai. Kadangi mes Ukrainos klausimą aptarnėsime šiek tiek vėliau šiandien, dabar sutelksiu dėmesį į kitus svarbius darbo atvarkės e, Europos vadovų taryboje klausimus. Aš tikiuosi, kad Europos vadovų taryba įvertins pažangą, kurios buvo pasiekta iki šiol reaguojant į ekonomikos krizę. Bus sutelktas dėmesys į politikos sprendimus reikalingus ekonomikai atgaivinti. Reikia išjudinti struktūrinę reformą ir sustiprinti mūsų konkrečius veiksmus susijusius su nedarbu. Europos vadovų taryba vyks paskutinį kartą prieš parlamento rinkimus. Todėl bus labai svarbu išlaikyti gautą pagreitį. E, bus baigtas pirmas, e, pirmojo semestro etapas ir bus aptarti tolesni mūsų darbo tvarkės veiksmai. Europos komisija jau pateikė ekonominio konteksto įvertinimą ir makroekonominių reformų būklę valstybėse, kuriams reikia ypatingos priežiūros. Prieš keletą savaičių plenarnėme posėdėje apie tai kalbėjome, po to buvo priimta parlamento rezoliucija įvardinanti Europos semestro prioritetus. Džiaugiuosi, e, žinodamas, kad e, dėl prioritetų didelė dalimi buvo sutarta. Kaip žinote, mes e, ekonomikos prognozes peržiūrėjome ir dabar tikimės pusantro procento augimo šiems metams visai Europos Sąjungai, o dviejų procentų kitiems metais, metams. Tai yra šiok toks pagerėjimas. Ekonomikos augimas grįžta ir Ta patį galėtume pasakyti ne tik apie visą ES, bet ir apie pažeidžiamiausias valstybės narės. Vidaus vartojimas ir investacijos toliau auga, taip Europos priklausomybė nuo išornio sektoriaus sumažėja. Tai yra gera žinia biudžeto požiūrių, nes taip daugelis valstybių narių uh, E, galės būti mažiau remiamas struktūrinėmis priemonėmis jų ekonomikai atgaivinti. Konkurencingumas išlieka labai rimta problema daugeliu valstybių narių, todėl Europo 2020 strategijos įgyvenimas ir valstybių rekomendacijų įgyvenimas išlieka nepaprastai svarbus, stengiant užtikrinti ekonomikos augimo e, perspektyvas. Tai yra dar geresnė žinia piliečiams, nes ekonomikos augimas yra būtina sąlyga darbo vietų kūrimui. Turime kurti darbo vietas, ypač tam, kad kovotume su jaunimo nedarbu Tai išlieka vienas mūsų pagrindinių prioritetų, todėl mes raginame vyriausybės sukurti jaunimo garantijos schemas ir todėl mes e, organizuosime tolesnę konferenciją Briuselėje kito mėnesio pradžioje, kurioje būtent bus įvertintas ir išlaikytas didžiausio Europos socialinio e, iššūkio šiandien pagreitis, turiu galvoje jaunimo nedarbą. Gerbiami parlamento nariai, pasitikėjimas yra grinčiamas patikimumu, o patikimumas priklauso nuo to, kaip mes sugebame savo įsipareigojimus įgyvendinti. Nuo bankininkistės sąjungos pradžios 2012 metais matėme daug pažangios įtakos pasitikėjimo stiprinime ir Europos rinkų stabilumo gerinime. E, stabilumo mechanizmas e, įsitvirtino, šiais metais jis dar labiau sustiprės Dabar jau svarbu įtvirtinti bankų pertvarkos mechanizmą. Šiandienos trilogas yra labai svarbus. Europos komisija energingai gynė savo pasiūlymą. Dabar būtent taryba turės e, jausis atsakinga už tai, kad reikalavo, jog tarp, tarp vyriausybinėme sustarime būtų rašyti tam tikri elementai. Bet būkime realistai, Europos komisija dar kartą uh, E, per vadovų sustarimą šią savaitę akcentuos, kad tarp vyriausybinis matmuo turi būti išlaikyti minimalus. Mes pasisakome už optimalų fondų panaudojimą ir nuo pat pirmos dienos turi būti suteiktas visas reikalingas finansavimas. Mes e, parlamente, kartu su parlamentu stebėsime ar yra laikomasi pagrindinių taisyklių, pagrindinių procedūrų, ar užtikrinama institucijų pusiausvyrą ir visų valstybių prerogatyvas nulemti savo sąrangą. Vakar Ekofinė nebuvo pasiekta jokios pažangos dėl tarybos ir komisijos vaidmens. Europos komisija ir toliau išlieka labai susirūpinusi dėl uh, to, ar tarybos pasirinktas požiūris atitinka e, Teisingumo teismo precedentų teisę. Noriu aiškiai pasakyti, kad Europos komisija ir toliau konstruktyviai peržiūrės rezultatus, kurie turi būti kuo artimesni mūsų pirminiam projektui, o jis visapusiškai tenkina Europos e, teisės viršenybės principą. Gerbiami parlamento nariai, taip pat aš tikiuosi, kad Europos vadovų taryba patvirtins komisijos komunikate E, pasirinktą požiūrį Europos pramonės atgimimą. Labai svarbu ne tik kalbėti, reikia pradėti veikti. Yra labai daug svertų, kurie mūsų pramonę gali paversti atsparesnė. Ir jie e, egzistuoja vietos lygių. Kai kurios pramonės šakos prarado konkurencingumą, investicijos į jas yra per mažos, e, mūsų industrinė bazė yra per mažai modernizuojama, e, pažanga verslo e, aplinkoje yra nevienoda. Europa dėl energetikos e, kainų e, vargiai be išlieka pagrindinė e, konkuruojanti jėga pasaulyje, todėl turime keisti sąlygas pramonės veikimo. Europos komisija stengiasi pati pakeisti savo E, taisyklės e, taip, kad jos būtų palankesnės verslui. Mes norime remti naujų technologijų plėtojimą per horizontą 2020. Daugybė milijardų eurų bus paskirta išsamiajam pramonės specializavimui per artimiausius septynerius metus. Bus užtikrintas geresnės galimybės gauti finansavimą ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Remsime kvalifikacijos gerinimą, biurokratijos mažinimą. Stengiamės, kad būtų remiama ekonominė diplomatija ir pramonės įmonės būtų pertvarkoma pertvarkomos. Tačiau valstybės narės taip pat turi būti pasiryžusios tai daryti. Daugelis mano paminėtų problemų turi būti sprendžiamos valstybių narių lygmenių. Valstybės narės turi pačios užtikrinti, kad vyriausybės tarnybos ir reglamentai remtų pramoninkų interesus. Darbo rinka turi tokiu būdu atkurti deramą užimtumo lygį. Mes turime sumažinti reglamentinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Inovaciniai projektai, investicijų lygmuo E, neturi mažėti, nes technologinė pažanga yra įmanoma, jeigu jos imsimės jau dabar ir ji bus užtikrinta per ilgą, ilgalaikį laikotarpį. E, viena iš didžiausių problemų ES dabar yra e, informacinių technologijų tolesnė raida. Kai kalbame, pavyzdžiui, apie skaitmeninimą, apie energetikos vidaus rinkos sutvirtinimą, E, energetikos kaštų sumažinimą. Tai yra būtina. Taryba apie tai yra kalbėjusi ne kartą anksčiau. Aš esu tikras, kad e, tas klausimas bus aptartas ir aš įsivaizduoju, kad labai aišku signalą duos Europos vadovų taryba. Ta patį galime pasakyti apie klimato politiką ir jo sąsąją su energetikos politika. Turbūt tai yra pati svarbiausia problema, kurią mes turime aptarti, turėsime aptarti kartu su Ukraina per kitą Europos vadovų tarybą. Įmonėms reikia ilgalaikės reglamentavimo perspektyvos, kad žinotų, kaip nukreipti investicijas ir išliktų konkurencingos. Didėjančios energetikos kainos įmonėms ir vartotojams yra, e, kelia rimtą susirūpinimą. Tuo pat metu žaliosios technologijos yra gyvybiškai svarbios ekonomikos augimui ir užimtumui. Mes turime sukurti gerą aplinką joms e, ir e, tvarias sąlygas. Tuo pat metu, e, matydami, kas dedasi Ukrainoje, turbūt nebeturime niekas būti papildomai, niekam nebereikia papildomai priminti, kad reikia mažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos kūro. E, kai kalbėjome apie klimato ir energetikos politiką 2020 metams, apie tai e, e, kalbėjome taip pat, dabar didelė dalimi, dabar jau tų tikslų siekiame, dabar reikia peržengti ir jų ribas ir sukurti toli siekiančią darbo tvarkę iki 2030. -ųjų. Strateginė klimato ir energetikos bazė, kurią komisija parengė prieš keletą savaičių, yra būtent tokia. Joje yra numatytas uh, dujų suvartojimo mažinimo tikslas iki 2030 metų - minus 40 procentų lyginant su 1990 metais. Tai yra toli siekiantis tikslas, ypač žiūrvelgiant pasilyginant su kitais pasaulio veikėjais. Bet tai yra įmanoma ir tai leistų daug sutaupyti. 40 procentų yra. Uh, išmintingas e, siekis, kurį mes išsikėlėme 2030 metams. Anksčiau tas skaičius būdavo keliamas 2050 metams. Dar sakėme, kad energijos suvartojimas ES turėtų būti sumažintas bent 27 procentais. Nuolat turime akcentuoti vietoje pagamintos produkcijos naudojimą. Žinoma, valstybės narės turi atskirus savo tikslus bet e, mes e, norime valstybėms narėms e, rankų nesurišti, mes norime suteikti pakankamai lankstumo ir praeitie esame matę, kad to ne visuomet pakanka. Reikia išmanaus darbo pasidalėjimo. Valstybės narės turi išlikti, turi išlaikyti laisvę, išsikelti nacionalinius tikslus. Mes nuolat kalbame apie energetikos mišinio nustatymą kiekvienos valstybės narės lygmenių nacionaliniai tikslai yra nustatomi vyriausybių, o mes turime remti atsinaujinančių energijos šaltinių taikymą, nustatyti aiškias taisyklės ir turime suderinti, kad bendros pastangos atsispindėtų kitose biudžeto etapuose. Be to, tai galime padaryti per sustiprintos valdysenos sistemas. Galiausiai energetikos efektyvumas. Šioje srityje e, Europoje 2020 šioje strategijoje nėra numatyta aiškių tikslų. 2014 metais bus įvykdyta strategijos peržiūra ir įvertinsime tai, kas bus e, nuspręsta prieš imdamėsi tolesnius žingsnius. Mes įsivaizduojame, kad komisijos pasiūlymas bus pakeistas. Taigi Europos komisija nustatė aišku tikslą, vizija yra aiški, viskas dabar valstybių narių vyriausybių rankose ir šio parlamento rankose. Aš tikiuosi, kad Europos vadovų taryba kitą savaitę padarys šiokios tokios pažangos, duos labai aišku signalą ir pradės e, labai greitai veikti, vadovaudamas įsiskolinimo strategijos e, sprendimais E, aš tikiuosi, kad Europos vadovų taryba priims svarbių sprendimų, nes valstybės narės turi apsimti atsakomybę už ambicingų programų įgyvendinimą. Žinau, kai kam tokius sprendimus priimti yra sunku, bet tikiuosi, kad ES sugebės išlaikyti konkurencingumą ir suvaidins val lyderės vaidmenį klimato darbo atvarkėje, kad galėtų pasiekti jos pavyzdžių. Tai yra būtina, mes negalime vieni veikti šiame pasaulyje. Yra labai daug stambių ekonominių valstybių, kurios turi mums padėti. Ir taip aš perinu prie šių metų e, rugsėjo mėnesį vyksančio generalinio sekretorijos bankimūno organizuojamo renginio. E, iki rugsėjo mes jau turime parodyti, kad Europa išlieka lyderė konkre turinti konkrečių pasiūlymų. Aš e, nenoriu pasakyti, kad 2030 metai yra labai toli, jie jau ne, visai ateis greitai. Todėl verslui reikia tam tikro tikrumo, tam tikrų aiškių perspektyvų. Be to, tarptautiniu mastu ES turi e, pristatyti, aiškiai, savo darbo atvarkę, bet prieš tai reikia atlikti namų darbus. Ponios ir ponai, visose šis ryse reikia ryštingų sprendimų. Tarptautinis kontekstas iš mūsų reikalauja labai daug ir reikalauja, kad veiktume kartu. Pastarojo metų įvykiai parodė, kaip svarbu, kad ES išliktų vieninga ir valstybės narės veiktų kartu. Europos institucijos e, išlieka lyderės ir jos toliau tą turi daryti. Rinkimai jau čia pat. Ypatingo ekonominio laikotarpio metu negalime nuleisti rankų, bet turime e, dirbti taip uoliai, kaip dirbom anksčiau. To tikisi mūsų piliečiai. To mes tikimės iš artėjančios Europos vadovų tarybos. Aš tikiuosi, kad visas mano išvardintas problemas Europos vadovų taryba sureaguos ryštingais veiksmais. Ačiū. Dėkuoju ponui Baroso. Dabar APP e frakcijos vardu kalbės ponas Dol. Pone pirmininkė, Gerbiamas e, tarybos pirmininkė kolegos, kovo mėnesio vadovų taryba vyksta sudėtingoje tarptautinėje atmosferoje - Sirija, Egiptas, Ukraina. E, tai klausimai, apie kuriuos mes nuolat galvojame. Mūsų kaiminystės problemos parodo, kokia trapi yra taika, kiek daug mes, europiečiai, turime stengtis, kad nueitume dar toliau, kad veiktume kartu ir išlaikytume tą taiką. E, per e, pastarąjį APP E, kongresą e, airijos dainininkas Bono mums pasakė, Europa yra ekonominė vienybė, kuri egzistuoja, dabar turi tapti ir socialinė, socialiniu subjektu. Ir tai yra teisybė, Europa turi būti vieninga, kad būtų stipri. Tik taip mūsų balsas pasaulyje bus išgirstas. Sprendimai, kurie bus priimti Europos vadovų taryboje, energetikos politikos, konkurencingumo, Europos semestro klausimais yra būtent tos varomosios jėgos, kurios leis išjudinti uh, E, mūsų veiksmus siekiant pagrindinių tikslų. 28 valstybės narės išlieka e, nestabilaus regiono energijos vartotojomis ir priklausomybė nuo to regiono negali tęstis, ji neišliks. E, mūsų piliečiams šios problemos labai rūpi. Rytų valstybių, kurios neseniai įstojo, aš nenoriu jų vardinti piliečiams, dabartinė padėtis kelia ypatingą susirūpinimą. E, jiems e, sunkumų kelia ne tik nedarbas, bet ir tai, kas vyksta kaimininėse valstybėse. Tos temos bus svarbios per artimiausią rinkimų kampaniją. Mes suprantame, kad ekonomikos augimas ir užimtumas išlieka labai svarbus. Mes vartojamės labai aiškiais šūkiais, e, žaidžiame tokiais žodžiais kaip biudžetinė drausmė ir keliame baimę žmonėms. Aš žinau, kad Žanas Klodas Junkeris, būsimasis EPP kandidatas į Europos komisijos pirmininkus, sakė, kad 25 e, milijonai bedarbių ES sudarytų naują ES valstybę narę. Ir mes turime stengtis, kad taip neatsitiktų, mes turime leisti jiems rasti darbą. Europos semestras mums Europai suteikia priemonių e, savo reputacijai sugerinti, pas, pagerinti, pasitikėjimui sustiprinti. Mes turime užtikrinti ekonomikos stabilumą. Mes e, turime suprasti, kad neužtenka tik valstybių narių lygmenių užtikrinti finansų drausmę. Reikia užtikrinti, kad visoje Europoje būtų už, sutvarkytas ekonomikos augimas. Todėl e, dabar pagrindinis dėmesys turi būti suteltas į Europos pramonę. E, Europos pramonė mažų ir vidutinių įmonių dėka visuomet buvo mūsų stiprioji pusė. E, todėl mes turime daugiau galvoti apie mokslinius tyrimus, inovacijų kūrimą. E, kai kalbame apie pinigų ir finansų sistemos modernizavimą, neturime pamiršti mažų ir vidutinių įmonių. Jeigu neseniai skaitėte laikraštį Naujasis Alzasas, tai pamatytumėt, kad ten du puslapiai buvo skirti mažų ir vidutinių įmonių veiklai e, Alzaso regione, tik Alzaso regione. Mes suprantame, kad tos problemos uh, E, yra labai aktualios, nes vos ne šimtai mažų ir vidutinių įmonių kiekvieną dieną pražūna ES. Milijonas mažų ir vidutinių įmonių Europoje yra šiandien. Jeigu mes sustiprintume jų konkurencingumą, sukurtume palankę veikimo aplinką, e, tai mes e, sustiprintume užimtumo padėtį. Jeigu nors vieną žmogų kiekviena maža ir vidutinė įmonė įdarbintų, nebeliktų beveik bedarbių. E, norėčiau sutelkti dėmesį dabar į Europos semestrą. Kai kas sako, kad ten yra numatyta nepriimtinų e, suverenumą pažeidžiančių priemonių. Priešingai, kaip tik suverenumas bus sustiprintas. Krizė parodė, kad turėdami daugiau skaidrumo, užtikrindami geresnį koordinavimą ir geresnę parlamentinę kontrolę, mes sustipriname Europos valstybių suverenumą. Europos semestras yra tas. E, E, tramplinas, kuriais mums e, uoliau e, atremti, stipriau atremti tarptautinių rinkų spaudimą. Mes turėtume didžiuotis tuo, kad turime taiką, kad turime gyventojų visuomenės klėstėjimą, turime vieningą Europą, turime visus apsaugančią Europą. Ir aš tikiuosi, kad 25 gegužės, kai piliečiai ateis balsuoti, jie supras, kad balsuoja ne tik už save, bet ir už savo vaikus. Man atsakymas yra paprastas už visus klausimus. Reikia daugiau Europos visur, nes ji yra geriausias sprendimas. Ačiū. Herr Dohl. Pone Dohl. Kolega Watson norėtų pateikti Jums klausimą. Ar sutinkate? Prašau, ponia Watson. Thank you, President. Ačiū pirmininkė, sutikinęs, kad parlamentas kartu su manimi pasveikins Josefą Daulį jį perrinkus EPP pirmininku. Pone Daulį, kongrese jūs kalbėjote apie tai, kaip situacija Ukrainoje rodo mūsų pavojingą priklausomybę nuo Rusijos naftos ir dujų Vokietija. Vokietija, aišku, čia labai rūpini dalykai. Mano klausimas, kodėl nenusintite Angelos Merkel į Maskvą pasikalbėti su jais apie krizę Kryme ir apie energetikos politiką? Palikote vis tai Džonui Kerry. Antra, jeigu mes greičiau perėsime nuo mineralinio kūro prie švarios energijos, mes ne tik atgausime savo nepriklausomybę nuo Rusijos, mes taip pat įgyvendinėsime savo įsipareigojimus kovoti su klimato kaita. Taigi, kodėl EPP ir toliau priešinasi privalomiems nacionaliniams tikslams, kurie, kurių mums reikia perimų prie e, žaliosios energijos, apie ką kalbėjo ponas Baroso. Prašau, ponė Dol. Pone Vatsonai, dėkuoju tau už sveikinimus. Žinot, Elzase mes sakom nesveikinimai, e, bet e, sakom nuoširdžių žiūčių. Bet vis tiek aš jums dėkoju. Kodėl? Kodėl aš dabar turėčiau siūsti ponę Merkel dėrėti su Rusija? Aš esu europietis e, kad ponė Merkel išlaiko gerus santykius su Rusija yra tiesa. Ji tą iš tiesų daro. Tačiau Europos semestras, būtent Europos semestras e, yra ta tema, e, ta, tas projektas, dėl kurio turi dėrėtis visos Europos valstybės. O čia įeina energetikos politika. Vokietija neturi e, vienvaldės galios nulemti Europos energijos politiką. Toks būtų mano atsakas. Pone Vatsonai, galėtumėm pasakyti, negalėtumėm pasakyti, kad EPP yra prieš aplinkos apsaugos politiką. Ne. Aš irgi esu e, ekologistas, bet e, būkime atsargus. Mes visame pasaulyje esame geriausi ir toli gražu niekas kitas mums neprilyksta turime tęsti savo pastangas ir toliau. Bet jeigu kitos valstybės, tokios kaip Kinija, kaip Junktinės Amerikos valstijos, nieko nedarys, tai bus sunaikintos visos mūsų darbo vietos ir Europa bus švariausias žemynas, bet jame nebus darbo vietų. Tai aš e, supratau, kai susitikau su stambiausių bendrovių vadovais Vokietijoje, Berlyne. Ir tie didžiausių įmonių direktoriai man sakė, komentarai iš salės be mikrofono. Aš jiems sakiau, kad pasisakau už tai, kad mes išsaugotume kiekvieną turimą darbo vietą. Nesukurkime papildomų sunkumų įmonėms dėl aplinkos apsaugos problemų. Aš pasisakau už aplinkos apsaugą, aš pats esu ūkininkas, aš žinau, kiek tai kainuoja ir kaip tai yra svarbu. Bet jeigu visos valstybės dėtų tokias pačias pastangas, mes jų pasaulyje būtumėm žymiai labiau priekinoje. Dėkuoju dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu, kalbės ponas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad mes turėtume elgtis realistiškiau. Europos piliečiai e, pat jaučia tam tikrą, jaučia, kad praranda į bet kokį tikėjimą Europos Sąjungą. Ir išklausęs tarybos ir komisijos atstovų, sudarau įspūdį, kad šios institucijos nesuvokia šito. Buvo kalbama apie tarybos vadovavimą ir kur link jie keliaut nori. Tai neaišku nei mūsų piliečiams, nei mums vyks ir kitas, vėlgi prasidės kitas Europos vadovų tarybos posėdis su įprastinė, įprastinė tvarka, viskas vyks taip kaip iki šiol, bus išreikšti ir apibriežti įsipareigojimai ir tikima šviesia ateitimi, tačiau vis tiek yra dar daugybė tamsių debesų. Ir panašu, taryba, tarybai jie neleidžia e, matyti aiškiai situacijos. Mes esame turtingiausias e, kontinentas, tačiau pas, mūsų turto paskirstimas tampa vis labiau ne, netolygus. Kalbama apie nedarbo e, mažinimą ir e, darbo vietų atitinkamą kūrimą, tačiau klausimas kyla, ką iki šiol padarėme, kad tiek, ar nepadarėme pakankamai, kad iki šiol turime daugybę jaunimo daugybė jaunų žmonių neturinčių darbo. Pažvelgus į mūsų padėtį ir ją lyginant su jungtinėmis valstybėmis, žinoma, ne viskas yra blogai, tačiau e, ten augimas e, ūkio e, siekia 2,4 procentų, čia tik tai pusę procento. Tai ten nedarbas yra 6,7 procento, o pas mus yra jisai vos net dvigubai didesnis. Ir, e, Kai kurie mano, jog e, mūsų infliacijos problema, turime infliacijos problemą, tačiau e, panašu, kad turime defliacijos problemą ir prieš ją nieko negalime padaryti. Sausio mėnesį 11 procentų nedarbas, e, panašu, taip pat ta, išlieka stabilus skaičius, kol kas jisai ryškiai nemažėja. Ir kalbant apie jau, vėlgi jaunuosius žmonės, e, iš tiesų turime daug jaunimo, kurie dirba, e, nori naujovių, nori kurti naujas įmonės, tačiau ką taryba daro, kad, kad, kad būtų tai skatinama? ES nesima veiksmų, siekdama išsaugoti geriausius savo protus ES ir toliau patiriame protų nutekėjimą. Tai, ko žmonėms reikia, tai yra vizija, kaip Europa turi plėtotis, ar konkre... bent jau konkrečių priemonių. FTT yra labai aiškus, e, ryškus punktas, darbo tvarkės punktas, tačiau jis tai panašu nieko konkrečiai, jis nesiemas konkrečiamis priemonėmis. Taip pat ir, pavyzdžiui, priemonės apmokestinimo srityje E, taip pat nėra pakankamos. Mes matome, jog vis dar patirime didžiulį e, e, didžiulių problemų mokesčių sunkimo srityje, nes yra slepiami milijonai, milijardai eurų, pavyzdžiui, Šveicarijoje. Taigi, kas yra daroma siekiant kovoti su to mokesčių slėpimu? Taigi, vis dar trūksta drąsos, nėra vizijos, nėra to siekio vadovauti. Ir tai yra didelis, didel, labai nuvilintis dalykas. Iš tiesų, mes matome, jog dar nėra atsakyta į daugybę dalykų. Jeigu mums nepavyks mm, spręsti tų problemų, Europą pralaimės prieš populistus, kurie vis labiau stiprėja. Aš prisimenu e, citatą iš Samelio Beketo e, lūpų e, pabandykite iš naujo ir stenkitės e, patirti nesėkmę geriau šį kartą. Tačiau panašu, kad mes tam neturime šiuo metu laiko. Mes turėjome ir Lisabonos uždavinius, Lisabonos e, tikslus, kuriuos turėjome, kurių siekėme, tačiau jų nepasiekėme. E, Panas Dolis, atsimenu, yra sakęs, kad pasisako prieš įpareigojančius tikslus. Iš tiesų, taryba nenori siekti konkrečių tikslų, važiuoju, Europą 2020 strategijos tikslų. Tad ko mums reikia ir ką mes galime padaryti, tai yra veikti greitai. Pavyzdžiui, bankų sąjunga. Panas Šoiblė pasiūlė, pasakė, jog jisai ne, nėra didelis tarp vyriausybinio metodo fanas, tačiau jisai pasiūlė labai tarp vyriausybinę sprendimą Tad neaišku, ką, už ką jisai iš tikrųjų pasisako, ar jis už ar prieš, tai yra labai gudri politika. Realus, e, e, reali kova su, su e, mokesčių vengimu taip pat yra labai svarbus dalykas. Jūs galėtumėte pasiūsti tą signalą kitą savaitę ir taip pat, žinoma, sažiningesnis pajamų paskirstimas, daugiau, e, nukreipiant daugiau pajamų tiems, kuriems jų labiau reikia, kurie praranda savo darbį vietas. Mes e, e, neseniai vyko labai svarbi konferencija, kurioje dalyvavo tikrai žymus asmenys, svarios asmenybės ir jos pademonstravo, kad yra tikrai daug galimybių rasti sprendimų, e, mažinant nedarbą, skatinant ūkio augimą, kuriant darbo vietas. Ir būtent tuos sprendimus turėtų perimti taryba. Tik taip mes galėsime įgyvendinti ir savo e, strategijoje 2020 numatytus klimato kaitos tikslus ir kitus tikslus. Klimato politika gali būti sėkmingai formuojama tik tai e, skatinant, protingai skatinant ir realiai skatinant žaliosios ekonomikos augimą ir kitą savaitę taryba galėtų pasiūsti tokiu būdu teigiamą signalą ES piliečiams. Dėkoju. Ačiū ponai Svobodai. Liberalų frakcijos vardu kalbės ponas Verhofstadt. Uh, uh- Mėly kolegos, paskutinė vadovų taryba uh, prieš, ši, ši vadovo taryba yra paskutinė prieš rinkimus ir turbūt galima padaryti vertinimą to, kas padaryta per pastaruosius penkerius metus, kas nepadaryta ir koks yra mūsų politikos rezultatas. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad paskutiniai, paskutiniai penkeri metai, e, ponia Baroso, buvo labai dramatiškas laikotarpis e, finansinė krizė, valstybių skolos krizė, prasidėjusi Graikijoje 9 metais gruodžio mėnesį kaiminystėje vyko arabų pavasaris, labai svarbus įvykiai. E, su Amerikos draugais patyrėme šnipinėjimo aferą, kuri vis dar tęsiasi ir dėl kurios, ko gero, reikės priimti naujus teisės aktus. Ir dabar gili krizė Kryme, e, kuri mums primena šaltojo karo įtampą. Taigi tai buvo audringas laikotarpis tie penkeri metai. Taip pat turime pripažinti, kad nemažai padaryta nuo 2008 metų, nuo finansinės krizės pradžios. Didžiuliai finansiniai reglamentai pagristi komisaro Barnie iniciatyva priimti. Turime e, direktyvas dėl bankų problemų sprendimų, dėl indėlių garantijos sistemos direktyvą dėl e, rinkų finansiniams instrumentams, turime direktyvą dėl piknaudžiavimo rinką, turime reglamentą dėl kredito reitingavimo agentūrų, dėl kapitalo reikalavimų. Taigi daug nuveikta reglamentuojant finansus. Taip pat mūsų kolegos e, komisaro Rėno dėka e, daug nuveikta taikant taisyklės dėl stabilumo ir tai yra gerai. Paskutinis elementas yra ECB pozityvus veiksmai, nes turime pripažinti, kad dėl pono Dragi e, operacijų įtampa rinkoje nuslūgo ir ir aišku įtampa ir politikoje šiek tiek sumažėjo, bet pasakius taipai, tai turbūt būtina sakyti tiesą e, žmonėms ir piliečiams krizė dar nepasibaigė. Ne dėl to, kad recesija pasibaigė ir dabar mes e, pradėsime e, augimo laikotarpį. Mes galime galbūt tą laikotarpį vadinti mm, ekonominė stagnacija, tai yra augimas tarp 0 ir 2 procentų. Tai yra augimas, bet jis nepakankamas, kad sumažintume didžiulį nedarbą Europoje. Kodėl? Trūksta dviejų elementų. Įdomu buvo tai, kad Hanesas Svoboda palygino Junktinės valstijas ir Europos rezultatus. Kodėl yra skirtumas? Todėl, kad visų pirma, jie išsprendė savo bankinės problemas, o mes dar esame bankinės krizės viduryje. Dar nesukūrėme sistemos, kuri galėtų pinigus iš bankų perkelti į realią ekonomiką. Tai yra problema. Maža įmonė Graikijoje vis dar turi mokėti 7, 8, 90 procentų palūkanų už investicijas. Tas pats, kalbant apie mažą įmonę Italijoje. Nepasieksime augimo, atsigavimo, jeigu nesukursime bankinės sąjungos. Ir aš labai abejoju e, trialogo rezultatais šiandien, matant tai, ką taryba ir ekofinas vakar nusprendė. Jeigu iš viską nors nusprendė nes tai nėra labai aišku. Antras, ko reikia, dalykas, ko reikia, reikia Europos konvergencijos politikos reikia naujos ekonominės strategijos. Lisabonos e, darbotvarkė žlugo, 20 metų darbotvarkė žlugo, nes viskas nėra privaloma. Jeigu turi bendrą valiutą, reikia didesnės konvergencijos ir privalomos e, ekonominės strategijos e, visoms sąjungos dalims. Ir paskutinis dalykas, e, visiškai iš kitos operos, Manau, kad e, šios pastarosius penkerius metus, ponia pirmininkė, matėme, kad trūksta vienybės užsienio politikoje, tą patį matome ir šiandien, e, susidurant su krize Ukrainoje ir Kryme. Baisus e, drąsos trūkumas, nes tai yra mūsų kaiminė šalis, kalbame apie Ukrainą, kuri iš esmės yra Europos šalis, nuvykus į Kievą, į Odesą, matai, kad esi Europos viduryje. O ką mes darome? koks yra mūsų požiūris į tai, kas vyksta. Tragedija, kuri vyksta Kryme, nėra rimtos strategijos iš vis. O mums jos reikia, reikia jos pasigrindžiant keliais elementais. Bendra energetikos politika ir, kaip Watsonas sakė, mums reikia privalomų tikslų. Tai yra vienintelis kelias pasiekti bendrą energetikos politiką. Reikia pradėti taikyti realias sankcijas prieš Rusiją, prieš purvinus pinigus, kurie ateina iš Rusijos ir investuojami Vokietijos pramonėje, e, Londono Cityje, e, nekilnojame turte, turte. Reikia realių sankcijų, nes kitaip mes bylą pralaimėsime. Tai bus naujas užšaldytas konfliktas Kryme dar daugeliu metų ir dešimtmečių. Taigi aiškiai turime, turime pasakyti, dary, turime daryti E, imtis veiksmų prieš Rusijos vadovus, kurie e, vėl pradeda šaltą į karą. Tai nėra Rusijos lyderiai, kurie buvo 10-ame dešimtmetyje. Tai yra lyderiai, kurie ne, e, nesutinka pripažinti buvusius Sovietų Sąjungos e, dalių e, suverenitetą. Taip matėme Gruzijoje, dabar matome tai Ukrainoje, turime būti drąsus ir daryti tai, kas yra būtina. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Fehofštat. Žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponė Hams. Ponė pirmininkė, mėlyje kolegos, būtų puiku, ponė Baroso, jeigu tas paskutinis pavasario reglamentuojantis tarybos sustikimas būtų proga jūsų, e, jums asmeniškai e, atlikti tam tikrą balansą, išvesti balansą. Nes e, labai dažnai komisija teikia, jo krizė jau yra gerai sureguliuota, ar reguliuojama, yra kontroliuojama, tačiau dėja būna visiškai kitaip. Mums E, būtų džiugu, e, jeigu būtų atliktas kažkoks, e, išvestas kažkoks balansas, nes dabar mes matome, kad kol kas Europa yra susiskaldžiusi ir daug kas yra gerokai blogiau negu prieš penkerius metus. Ir būtų puiku, jeigu jūs pats pakalbėtumėte apie tai, ko, ko pasiekėte ir ko dar verta siekti. Mm, susitelksiu į diskusijas dėl klimato kaitos politikos ir e, Europos pramonės indėlio. Aš girdėjau, kaip sudėtinga derinti ambicingą klimato politiką e, pramonės, su pramonės politika. Pažvelkite į Vokietiją. Tai yra šalis kurią galima būtų mm, pavadinti pramoninę mm, dykumą, kad, kadangi Vokietijoje panašu e, e, pramonė nebepajėgi e, siekti tų klimato, taikos, klimato kaitos tikslų. Tačiau dar galiu Jums pasakyti, kad toks mąstymas yra visiškai kvailas ir nesijuokite kolegos. Pone Baroso, Jūs, komisijos pirmininkas, panašu, turite pakesti tai, kad bent viena ES valstybė sugeba sterinti sėkmingą pramonės politiką su klimato kaitos tikslais. Savo kadencijos metu, traukė su kolegomis, pažiūrėjau, komisijos nariu Ettingeriu, darėte viską, kad būtų e, neutralizuota viskas, kas iki šiol buvo pasiekta. Ir tai, kad priešingai negu tai, ką jūs čia išdėstėte, aš galiu pasakyti, jog mes dabar esame tiesiog dugne, kalbant apie šią e, politiką. Žvelgiant į rytus, mes matome, jog ir e, e mes e, elgiamės visiškai e, beprotiškai, kaip jūs pateisinate mūsų veiksmus. Ir kažkas turi įvykti vykstant toms tarybos, vadovų tarybo, tarybos e, sustikimams. Jeigu išvadų nedarysite, tuomet ir Paryžiuje tai, vyksiantis e, jungtinių tautų e, e, vadovų sustikimas, aukščiausio lygio sustikimas, klimato kaitai skirtas, neduos visiškai jokių rezultatų. Mes vis dar turime tą dviejų laipsnių sieki reikia kažką daryti, kadangi visa tai yra sėtina ir gali būti susijęta su pramonės veiklos sėkme. O kalbant apie Ukrainą ir e, jos santykiai su Rusija, ko mes išmokstame iš, iš tos situacijos ir ką, ką mes galime iš to, kokias išvadas galime padaryti. Mes matome, kad energijos e, tiekimo užtikrinimas yra sėtinas su energijos išteklių e, tinkamu, turimų energijos išteklių tinkamu panaudojimu. Ir, ponė, E, pirmininkė, komisijos pirmininkė ponio Tajani ir ponio Oettingerio pagal, padedamas jūs dėje ėjote visiškai priešingą kryptimį ir aš dėl to labai apgailestauju. Dėkui. Saradil. Ponas Saradil. Dėkui, ponė Psicerio. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano šalis į ES įstojo prieš dešimtį metų. Mes įstojome su dideliu entuzijazmu, o šiandieną padėtis yra tokia, kad pasitikėjimas ES Čekijos Respublikoje e, siekia 34 procentus, tai yra e, tiek žmonių pasitikė ES, tai yra labai mažas skaičius. E, čia yra vienas žinomas Čekijos filmas, kuriame yra, cituoj, kuriame yra tokia, toks pasakymas, kurgi kurgi yra dabar mūsų draugai iš e, VDR. Iš tiesų, panašu, kad mes nebeturime tų draugų. Viena vertus mes remiame mažas ir vidutinės įmonės, viso, visokių pag, programų pagalba, tačiau kita vertus mes jų, jas žlugdome per, per, per nelik stipriai reguliuodami ir reglamentuodami jų veiklą pastaruosius dešimtis, dešimtį metų visas ES teisėkuros paketas nuolat tik tai pūtėsi. Mes dabar kalbame apie klimato politiką, iš tiesų tai yra svarbis rytis, tačiau panašu, kad ši politika žlunga. E, kainos, e, energijos kainos išaugo per pastaruosius 20 metų, 10 metų 20 procentų ir e, žinoma reikia skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir kūrimą, tačiau mes matome, kad tai susijęs su didžiulėmis sąnaudomis. Ir Europos parlamente, e, parlamentų vis e, tų augančių išlaidų, kurios susijusios su e, mūsų Europa 2020 strategijos tikslais, panašu nepakanka, jos ir toliau auks. Europos institucijos yra labai pasipūtusios, jos galvoja tik tai apie savo reikalus, yra numatomi nauji kandidatai komisijos pirmininko postą remiantis Leponos sutartimi, tai nėra gerai, kadangi taryba turi nominuoti kandidatus e, atsižvelgdama į Europos parlamento nuomonę. Tačiau panašu, kad tomis nuostatomis yra tiesiog piknaudžiaujama. 84 procentai ES piliečių dėja jau nebepasitikė Europą. E, panašu, kad mes atsidūrėme krizėje, visa mūsų sistema yra atsidūrusi krizėje. Ir jeigu mes nieko iš esmės nekeisime, tuomet, e, žinoma, ta krizė ir toliau tęsis. Ir panašu, ir aš bijau, kad ta krizė ir toliau tęsis, nes mes nieko nekeisime. Danke, Herr Pone Cimer. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Baroso ponė tarybos pirmininkė, e, būsimajame Europos vadovų tarybos sutikime jūs daug dėmesio skirsite Europos semestrui ir konstatuosite, kokie teigiami yra to rezultatai. E, netrukus vyks rinkimai Europos parlamentą ir ko gero yra naivu tikėtis, kad vyriausybių vadovai e, sieks aiškumo ir aiškiai kalbės mano vyriausybė nesuvoks, kokia, kokiu yra, kokiu, ko reikia pasimokyti iš netinkamo krizės reguliavimo praeitėje. Ir krizės aukos tai yra tie žmonės ir tie subjektai, kurie nieko bendro neturi su mokesčių slėpimu ar finansinėmis machinacijomis, dėja turės prisimti didžiausią atsakomybę. Krizės aukoms tos e, e, atsigavimas, ūkio atsigavimas e, ar deklaruojamas ūkio atsigavimas dėja nieko neduos, kadangi padariniai vis dar yra pernelyg didžiuliai. Nacionaliniai biudžetai yra brutaliai karpomi. Ir būtent ta našta tenka tiems, kurie nieko bendro neturi su krizės, su su, nesukėlė tos krizės. Ir mano šalyje, e, mano šalies eksporto e, perviršis siekia 144 milijardus eurų, tai yra pats didžiausias perviršis e, jos istorijoje. Ir teisingai buvo pasakyta, kad Vokietijoje yra investuojama per nelik mažai. Ir Vokietijos vyriausybės vaidmuo Europos Sąjungoje yra lygintina su futbolo klubo Bayern vaidmeniu federalinėje Bundeslygoje. Ir abu subjektai yra susiję su e, finansų kapitalu ir e, yra pasiduodama finansinėmis spekulacijomis. Yra įsi, šis klubas yra įsiskolinęs, e, turi daugybę milijonų skolų. Ir vis tiek laikosi labai arogantiško požiūrio į tai, kaip reikėtų gerinti Bundeslygos veikimą. Ta, panašiai elgesi ir ponios Merkel vyriausybė. Aš manau, kad e, vyriausybė, vyriausybės neturėtų uh, už krizę, uh, neturėtų užkelti naštos e, tiems žmonėms ir toms įmonėms, kurios neatsakingos už krizę. Uh, Europos e, semestro kontekste įsiskolinusios vyriausybės ir valstybės yra ir jų veiksmai yra vertinami pagal makroekonominius e, e, priežiūros rodiklius. Tai jie yra siejami su labai aiškiomis, labai aiškiais įsipareigojimais susijusiais su tvariomis investicijomis ir atlyginimų dydinimu ir panašiai. Vadovų taryba taip pat kalbės ir apie klimato kaitos tikslų siekį laikotarpį nuo 2020 iki 30 metų, tačiau turiu konstatuoti, kad nebus, neturėtų būti, konstatuoju, kad nebus numatyti jokie ambicingi tikslai, lyginant juos su likščiol siektais. Aš esu įstikinusi, kad Europos Sąjunga gali įveikti krizę ir globalius iššūkius tik tai tokiu atveju, jeigu e, restruktūrizuosime socialiai, ekologiškai, e, e, klimato kaitos požiūriu ir jeigu įgyvendinsime tuos tikslus realiai, taip padėdami realiai mūsų žmonėms. Dėkoju. Ponas Faras. Ačiū. Net ir šiam parlamentui šiandienos atmosfera atrodo E, švininė. Ateina didžiulis politinis lyderis, ponas Baroso. Ir iš 700 su viršum parlamento narių atėjo 40 žmonių pasiklausti. Kodėl taip yra? 15 metų matau, kas čia dedas. Ir per pastarosius penkerius metus kažkas iš esmės pasikeitė. Europos svajonė byra į trupinius. Absoliučiai. Liko keletas maniakų čia pirmosios eilėse ir komisijos atstovų, kurie dar nori e, suvienytų Europos valstybių, bet dauguma valstybių narių, dauguma Europos parlamento narių, taip, jie nori darbo, nori būti perinkti, bet entuzijazmo nebeturi. Kodėl? Todėl, kad daromos dvi didelės klaidos. Pirmoji klaida - išplėsti eurozoną. Būtų buvę gerai, jeigu eurozoną būtų sudariusi tik Vokietija ir keletas kitų valstybių narių, bet įtraukti viduržėmio jūros valstybės eurozoną buvo katastrofa. Antra klaida - leisti laisvą asmenų judėjimą ir leisti žmonėms važiuoti pietų, iš pietų ir rytų Europos. Junktinė karalystė visuomet buvo atviriausia valstybė migracijos požiūrių, labiau negu bet kokia Europos valstybė per šimtus istorijos metų. Dabar per savaitę atvyksta 400 tūkstančių migrantų. Jie e, Europos Sąjungoje lieka metus ar dar ilgiau. Dėl šių dviejų faktų ES neveikia gerai. Atvirų durų migracija iš esmės keičia visuomenę taip, kaip žmonėms nepatinka. Ir dabar pasiklausius jūsų dėl ekonomikos. Pone Baroso, jūs kalbėjote apie e, pramoninio renesanso Europoje galimybę. Skamba gerai. E, atrodo š, švelnesni reglamentavimai ir irgi gerai. E, Klimato kaitos tikslai keičiami irgi gerai. Amerikiečiai skalūnų dujas naudoja, sumažino energijos kainas. Kinai kasa anglį didžiuliais kiekiais ir kiekvieną savaitę pastato bent po dvi anglimi kūrenamas elektrinės. Dėl tos priežasties klimato padėtis Europoje nesikeičia ir tai greuna darbo vietas Europoje. Ir po 72 dienų mūsų rinkėjai turės paskelbti savo verdiktą. Aš tikiuosi, kad kitas Europos parlamentas bus žymiai įdomesnis negu dabartinis. Dabar žodis suteikiamas. E, atsiprašau, sako pirmininkas. Ir ponė Sinclair iškėlė mėlynąją kortelę. Prašau, ponė Sinclair. Äh, Kam skiriamas jūsų klausimas? Ponui Faradžiui, prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Faradžiai, Nedarbas vis dar išlieka rimta problema ES ir Junktinėje karalystėje. Ar ponas Faražas mano, kad taip yra sąžiningai panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai, kai jo sekretorijate dirba ne tik jo žmona e, Kerstin, bet ir jo buvusi meilužė? Ar taip mokesčių mokėtojų pinigai yra teisingai panaudojami, ponė Faražai? Ar norite atsakyti? Okay. Nematau prasmės tokį klausimą atsakyti. Pane Maginės. Pone Faradžiai, aš tikiuosi, kad jūs atsakysite mano klausimą. Kalbate apie įdomumą politikoje ir diskusijose. Su didžiausia pagarba. Aš nenoriu, kad politika būtų įdomi, aš noriu, kad žmonės dirbtų. Ar jūs įsipareigotumėt likti šioje salėje ir išklausyti atsakymų tų, kurie jūsų girdėjo? Įprastai anksčiau jūs išeinat, išeidavot iš salės. Sakote, kad entuzijazmas ES atžvilgių silpsta. Aš manau, kad entuzijazmas UKIP partijos atžvilgių silpsta. Well, had there, um, had there been a proper question, then... Jeigu būtų buvęs tikras klausimas, būčiau pabandęs atsakyti. Euroskepticizmas plinta visoje Europos Sąjungoje. Niekas, sėdint iš čia, net ir tie maniekai tikintis projektu, tuo nebejoja. Euroskepticizmas kyla visokiais pavydalais, centre, dešinėje, cen, e, kairėje. Jūs esate iš Airijos ir geriau negu bet kas kitas žinote, dėl ko taip yra. Priežastis yra ta, kad niekas iš esmės niekada nesutiko su politinė Europos Sąjunga. Prancūzai, kaip ir Olandai, labai aiškiai atmetė konstituciją, paskui ji buvo pervardinta konstitucinė sutartimi ir tik viena valstybė, kuri organizavo referendumą, buvo Airija. Airijos žmonės ją atmetė. Todėl jūs negalite man pasakyti, kad visuomenė remia jungtinės Europos valstijas. Galbūt ponas Baroso to tiki, gal vienas kitas čia sėdins pirmoje eilėje tiki, bet Europos žmonės tuo projektu nebetiki. Dabar žodis suteikiamas ponui Bronsui. Uh, Ačiū. Norint sužinoti, kam reikalingas sustikimas, kartais reikia paanalizuoti kelis šaltinius. E, būsimo sustikimo darbo tarkė susijusi su Europos semestru, kas ir apima ir komisijos inspektavimą reformų programų ir taip pat darbo rinkų rezultatus. Taip pat minimas e, pramonės konkurencingumas ir E, konkurencingos pramonės e, svarba. Jeigu grįšime prie Ekofino posėdžio, kuris įvyko vasario 16 metą, dieną 12 metais, kur kalbė, buvo kalbėta apie semestrą, sužinosime, kad reikia, kad reformos turi būti skirtos e, darbo rinkai, ypač uždarbio nustatymo mechanizmai, kad būtų veiksmingai pakoreguotos darbo sąnaudos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, didelių e, atlyginimų ekonomikos, e, prispriima globalizmo ideologiją, turi mažinti atlyginimus, kad galėtų konkuruoti su kylančiomis ekonomikomis. Ačiū. Dėkuoju. EPF frakcijos vardu kalbės ponė Džanaku. Ačiū pirmininkė. Kaip visi žinome, Tai yra paskutinė vadovų taryba prieš Europos rinkimus ir tai yra labai svarbu. Jos darbo tvarkė pabrėžia e, Europos semestro klausimą, kuris e, buvo labai pozityvus procesas pastaraisiais metais. Iš esmės, mes baigėme penkerių metų ekonomikos krizės laikotarpį labai e, sunkios krizės, priimta daug e, priemonių, daug, žengta daug žingsnių. Augimo ir stabilumo paktas, manau, nebus pažeidžiamas nei didelių, nei mažų šalių. Didžiuliai pokyčiai yra daromi aplinkoje, aplink Europos Sąjungą. Matome pokyčius, sukėlus, kurios sukėlė Europų, e, Arabų pavasaris, matome pokyčius ir ankstesnėse E, Sovietų Sąjungos šalyse. Ar ES sugebės išspręsti visas šias problemas, nepaisant visų pastangų, kurios yra dedamos? Didžiausias, e, svarbiausias mūsų darbo tikslas yra dirbti vyriausybėms, tačiau buvo tam tikrų atidėliojimų trialogose, susidūrimų tarp varsybių narių, kurie pakerta e, mūsų darbo efektyvumą. Tuo nebuvo, kai buvo, kai buvo kuriama Europos Sąjunga. 50, daugiau kaip 50 metų mes užtikriname taiką piliečiams, o dabar e, tai yra kritikuojama. Reikia ne, pabrėžti neigiamas dalykus, tačiau reikia iškelti ir teigiamus. Reikia pasakyti, kad tais klausimais, kuriuos kėlė kolegos, tai turime siekti pragmatiškos Europos vyriausybės, pragmatiško valdymo, kad išspręstume tuos problemas. Tačiau tos valdysenos, tos vyriausybės neturime. Kalbam apie daugiau Europos, tačiau mums reikia ir kitokios Europos, kur, dėl ko sprendimus turėtų priimti valstybės narės ir kad e, būtų padaryti reikiami pokyčiai mokesčių srityje, koordinavimo srityje, kad veiktume kaip viena zona. Tai turėtų būti klausimas aptariamas per kitą vadovų tarybą po rinkimų, kur aš tikiuosi euroskepticizmas, kurį ką tik pademonstravo ponas Faražas, nevaidins labai didelio vaidmens. Ačiū dabar ponė Ferreira. Ačiū ponė pirmininkė. Bankų sąjunga yra ko gero, svarbiausia tema, kurią parlamentas ir komisija e, svarstė ir siekiant į susidoroti su krize ir tai yra pasiekimas, ko gero, pats didžiausias. Europos komisija prisidėjo labai ženkliai prie e, teisėkūros e, pagrindo sukūrimo, tačiau Europos parlamentui būtų džiugu matyti, jeigu komisija e, aktyviau ir um, drąsiau skatintų tolesnį to, to bankų sąjungos kūrimo procesą. Vyko trilogas, kuriame dalyvavo ir Ekofino tarybos pirmininkas, panas Tonadas. Ir taip pat Eurogrupės Euro pirmininkas, ponas Euroblium, tačiau tai buvo labiau simbolinio pabudžio susitikimas, kadangi dėrybų procesas nebuvo, pas, nepasistumėjo į priekį. Uh, ir e, dėrybų terminai artėja, tačiau mes negalime be abejo e, susitaikyti su e, daugeliu kokybinių apribojimų ir tam tikrų elementų iš teksto išbraukimų, kurie mums nepriimtini. Mums reikia rimto teksto, solidaus teksto, kuris būtų atsparus politiniams manevrams turime sukurti atitinkamas nuostatas, kurios galiotų pinigų gavėjams, finansuotojams ir pasirūpinti, kad bankai būtų nepriklausomi ir veiktų nepriklausomai ir e, taip pat galėtų būti, būtų atsparus krizės e, akivaizdoje. Tik tokiu būdu mes galėsime e, sukurti tikrai realią bankų sąjungą. Taigi prastas susitarimas dėl bankų sąjungos e, pakenktų pačiai banko sąjungai. Ir mums reikia tokio teisėje kuros teksto, kuris būtų kokybiškas, tačiau to, tam tikslui pasiekti mums reikia e, drąsių partnerių, mums reikia atsakingai elgtis ir tikėtis, kad Europos interesai, institucijų e, ryštas čia išliks ir toliau mes jį išsaugosime ir mūsų piliečiai mumis pasitikės. Dėkoju. Dabar ponė Evans. Dėkoju, pirmininkė. Vyksta pirmoji diskusija apie klimato ir energetikos e, mechanizmą 2030 metams. Ta diskusija tęsis kitą savaitę. Todėl mes klimato kaitos požiūrių turime išsikelti labai toli siekiančius tiklus. Mes turime sumažinti emisijas, kad išvengtume pavojingo pasaulio atšilimo. Reikia privalomų tikslų energetijos efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Turime klausytis mokslininkų išvadų. Pačios komisijos atliktas tyrimas rodo, kad griežtesni tikslai, mažinant e, priklausomybę nuo importuojamos energijos, leidžia sutaupyti ir pagerinti visuomenės sveikatą. Kalbame ne tik apie ekologinius, bet ir apie ekonominius e, argumentus. Darbo vietų kūrimas yra e, būtinas ypač jauniems žmonėms. Reikia tvarių darbo vietų energetikos sektoriuje. Iš savo rinkiminės apygardos Velsė žinau, kad iš ES tikimasi lyderystės. Mes turime tenkinti pažadus savo žmonėms, mes turime dirbti efektyviai kovodami su klimato kaita ir aš skatinu Europos e, vadovų tarybą šį iššūkį palankiai atremti. Ačiū dabar, ponė Salvini. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Euras žlugo Tai rodo ir skaičiai. Tas pats bus ir su Europa. Tai buvo graži idėja. Euroskeptikai e, džiūgauja, kadangi krizė ir pastaruoju metu tikrai tik tai dar labiau iš, paštrėjo ir mes matome, kad daugybė žmonių e, sunkiai pragyvena ir tarp, tarptautiniai koncernai yra atstovaujami labai aktyviai Briuselyje, yra kalbama apie būtinybę taupyti, tačiau mūsų ekonomikoms yra labai sunku. Jungtinėse valstijose ir Kinijoje yra daugiau daroma siekiant išsaugoti e, verslą ir pramonę čia ginamas e, beveik miręs subjektas, yra stengiamasi išgelbėti visomis priemonėmis eurą, e, sumažinant, e, mažinant tikrai labai drastiškai mažinant atlyginimus. Taigi mums reikia ir toliau elgtis taip, kad ta Europa taip ir sužlugtų galutinai. Ponas Royal, ponė, mėlyi kolegos, mes siekiame pažangos ir ta pažanga yra reali ir matoma ir aš nesuprantu, kodėl kalbama tik tai apie didžiulės problemas. Kitas dalykas, mes patirėme tokią situaciją, kad Europos e, ekonomikoje susidūrėme su ūkio augimo ir nedarbo didėjimo problema, kurias būtent tas problemas reikia spręsti. 1970 metais e, e, nedarbas siekia 20 procentų, o dabar jisai yra e, šiek tiek mažesnis, tačiau žinoma reikia toliau imtis priemonių, kad kad mažėtų nedarbas, kad didėtų pramonės dalis ekonomikos augime, jisai pastaruoju metu šiek tiek padidėjo, tačiau e, tai, ta tendencija, didėjimo tendencija, augimo tendencija matyti tik tai devyniose valstybėse narėse, kitose ji, ji yra mažėjanti. Taigi mums reikia ne tik tai leisti pinigus, bet ir e, nustoti kurti vis naujas taisyklės ir naujus, e, naujas nuostatas, reguliuojančias, reguliuojančias nuostatas. Mums reikia reikia ne didinti naštą mūsų verslui, o e, aiškiai ir protingai apibriežti tikslus ir protingai jų siekti. E, veik, valstybės e, veikla ten, kur jinai yra prasminga, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų srityje, inovacijų srityje e, yra e, tai, ko mes turėtume siekti. Ir tai yra visiškai realu. Mums reikia skatinti pramonę, didinti pro, skatinti projektų įgyvendinimą, tokių projektų, kurie skatintų konkurencingumą ir didinti pramonės veiklos dalį ūkio augime. Ir reikia labai e, protingai vertinti tai, kas, e, kas jau yra pasiekta ir ko dar galime pasiekti. Ir tokiu būdu protingai, po truputį, bet protingai ir e, nuosekliai skatinti mūsų konkurencingumą. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Prieš keletą minučių ponas Svoboda kalbėjo apie naujosios Europos vadovų tarybos keliamą riziką E, ji gali būti paveikta dviejų pavojingų bruožų - inercijos ir žemiausio įmanomo e, koeficientą, tai yra e, labai mažų siekių. Prieš savaitę parlamentas patvirtino klimato tikslus. Kalbėjome apie 30 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių, emisijų sumažinimą 40 procentų, energijos efektyvumo padidinimą 40 procentų. O šiandien Europos komisija, nebelaukdama Europos parlamento sprendimo, pateikė kur kas e, švelnesnį, mažiau siekiantį pasiūlymą e, atsinaujinančių energijos e, šaltinių naudojimas žymiai mažesnis numatomas. Ir e, energijos efektyvumas nepakistas. Sakoma, kad e, rugsėjo spalio mėnesį bus pateiktas pasiūlymas energijos efektyvumo, bet Europos parlamento balsas dinksta. Jeigu ponas Baroso geriau ispaniškai kalbėtų, tai suprastų, kad pas mus tokia pati padėtis. Ir e, turi, suprastų, kad mes sakome, kad veikti niekada nėra per vėlai. Kalbame apie energijos efektyvumą, e, matome apie priklausomybę nuo energijos šaltinių, kokiu problemu kelia, žiūrėkite, kas vyksta Ukrainoje. Visa tai reikalauja, kad ieškotume naujų energijos gamybos šaltinių. Mano frakcija reikalavo, kad būtų priimti privalomi ir toli siekiantys e, tikslai. Vokietija turi savo ambicingą energetikos politiką, kitos valstybės, tarp jų ir Ispanija to nepadarė. Jos sugriovė pastangas, kurių buvo įdėta atsinaunančių energijos šaltinių srityje ir e, energetikos elektros srityje sukūrė chaosą. Investicijos yra atstumiamos ir visos pastangos, kurios buvo įdėtos iki šiol, yra išvaistytos. Ponas Lavija apie pavardų. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmininkė, komisijos pirmininkė, e, komisijos e, nariai, Dabar tas laikas, kai Europos piliečių dėmesys yra sutelktas į Europos institucijas. Mes esame labai arti Europos parlamento rinkimų ir žvelgiame į tai, ką padarėme per pastarąją kadenciją, ką mes ketiname padaryti per artimiausius ketverius metus. Tai, ką padarėme, yra nepakankama. Rezultatų mato, rezultatus matome visi. ES valstybės narės labai ženkliai skiriasi pagal ekonomikos augimo tempus. Turbūt Europa turėjo padaryti daugiau, mes nuveikėme per mažai. Pavasario vadovų taryba tradiciškai sutelkė dėmesį į konkurencingumo klausimus. O šį kartą darbo atvarkėje bus trys klausimai Europos semestras - konkurencingumas, klimato kaita ir energetika. Bet ar šios temos tai yra vienintelės aktualius, ar reikėtų ieškoti ir naujų priemonių? ar reikia naujų e, veiksnių, daugiau lankstumo ekonomikai sustiprinti. Taip reikia naujų finansinių priemonių, kad galėtume paremti ekonomikos augimą verslo sistemoje. Jaunimo garantija yra naudinga, tačiau jos ištekliai yra riboti. Negalime įsivaizduoti, kad su tuo, su tomis lėšomis, kurios yra suteiktos, mes galėsime atremti masinio jaunimo nedarbo keliamus iššūkius kai kuriuose valstybėse narėse. Bankų sąjunga, taip, tai yra geras žingsnis, teisinga kryptimi, jį reikia užbaigti, tačiau turime dirbti visi kartu. Palūkanų klausimų, e, verslo sistemų e, sukūrimo klausimų. Tik taip mes galime užtikrinti, kad Europoje egzistuojantys skirtumai, e, kurie dabar yra labai dideli, būtų sumažinti. Tačiau, ponė Beres, Ačiū, ponė pirmininkė. Barosa neberūpi mūsų diskusija, tačiau e, dabar ši paskutinė pavasario vadovų taryba e, yra svarbi ir aš džiaugiuosi. Ponas Baroso aiškiai nesuprato, kam tarnauja pavasario vadovų taryba ji e, negali paprasčiausiai gyvendinti Europos semestro, tai yra paprasčiausiai biudžetinės draudės semestras. Ji negali tik tai e, pritarti tam, kas skaldo visuomenę, o tas e, socialinis susiskaldimas jau egzistuoja po dešimties pono Baroso e, valdymo metų. Europos taryba nepritars Europos semestrui, kuris nekreipia dėmesio į socialinės reikmes ir galimus padarnius. Negalime kalbėti apie Europos semestrą, kuris pareikš, kad ekonomikos augimas jau yra pakankamas, kad Europa 2020 strategija yra gyvenama sėkmingai. Tai kurgi yra tie geri rodikliai? Visi rodikliai yra raudoni, nei vienas iš Europos 2020 strategijos tikslų nėra sėkmingai įgyvendintas. Reikia keisti valdančią daugumą, reikia keisti komisiją, kad būtų sukurta tikra Europos strategija, kad būtų sukurta vizuali e, globali vizija kad mes viešųjų ir privačiųjų investicijų veiklą vykdytume pagal aiškius prioritetus, tikrus prioritetus. O panas Barosodėje tarsi e, septynerius metus jau apibrėžinėja Europos energetikos strategiją. Ir dabar mes matome, kaip jis nesugebėjo jos įgyvendinti. Šiandien e, mes matome, kaip ES viduje energetiškai valstybės yra susiskaldžiusios. E, kalbame apie lyderystę, kalbame pramonės e, renesansą, bet energija turi prisidėti prie to pramonės renesanso. Projektas yra sukurtas, reikėjo tik tai politinės valios kad būtų tai padaryta. O to nepavyko šiai komisijai padaryti. Mes turime sukurti Europos energijos bendryją, kuri leistų visoje ES pasiekti vienodų tikslų. Ir aš galėčiau tik pasidžiaugti, kad galbūt ponų Junkeriui dirbant Europos vadovų taryboje bus galima pasistumėti į priekį energetikos klausimais ir bus rasti finansai toms strateginėms e, sritims, kurios reikalauja to finansavimo. Audy. Toliau ponas Audy. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pagirti pona Baroso ir pona Van Rompoj už viską, kas yra padaryta, kad būtų užmėgstos politinės diskusijos. Bet e, per Europos vadovų tarybą aš kreipčiausi į pre Prancūzijos prezidentą, kuris yra vadovų tarybos narys ir kuris ne visuomet e, e įvykdo tai, ką mes nusprendžiam ir ką ponas Baroso nusprendžia. Aš žinau, kad e, Europos ekonomikos ir pinigų e, E, sąjungos koordinavimo taryba beveik tuo pat metu posėdžiaus. Ir tikiuosi, kad bus surimti reikalingi sprendimai. Dėl pramonės politikos. Šis rytis yra labai svarbi. Svarbu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai suprastų, kad visa ES politika turi būti kuriama siekiant e, sėkmingai gyvendinti pramonės politiką. Dėl konkurencijos politikos. Mano rinkiminėje apygardoje e, žmonės tebėra šokiruoti, kad Europos komisija e, nesuge, neleido e, kai kurioms stambio, svarbioms įmonėms e, iškilti pasaulinėje arenoje technologijų srityje. Mes turime kalbėti apie glaudesnį ryšį, glaudesnį bendravimą. Ta pati turime pasakyti ir apie pinigų politiką. Artėjame prie parlamento rinkimų. Paskutinį žodį tars piliečiai. Taip ir turi būti. Aš noriu pasakyti, gerbiamas pirmininkė, kad e, per paskutinį e, vyriausybių ir vadovų susitikimą turėtų būti aptarti visi e, Europos parlamento komisijos ir tarybos parengti dokumentai susiję su Europa 2020 strategija. Ir kita politinė diskusija turėtų būti sutelkta į 2016 metų biudžetą. Pane Berės, norėtų pateikti Jums klausimą. Pane Berės, norėtų pateikti Jums klausimą. Pone Audy, be bejonės Jūs e, selektyviai skaitote žinias. Nes aš įsivaizduoju, kad jūs nepastebėjote, kad Prancūzijos prezidentas iškėlė labai griežtų iniciatyvą energetikos srityje, skaitant ir iniciatyvą bendradarbiauti tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Jos yra čempionės Europos e, energetikos srityje ir tai yra naudinga būtent mūsų siūlomai energetikos strategijai gyvendinti. Aš nežinau, ar teisingai supratau klausimą, bet aš norėčiau apsidžiaugti, kad pasidžiaugti tuo, kad Prancūzijos prezidentas E, tai padarė, bet jo vyriausybė atrodo Vokietijos ir Prancūzijos santykius kitaip vertina negu jas. Bet jeigu jis iš tiesų taip elgėsi, sveikinu jį. Dabar kalbės ponas Gjurk. Ačiū, ponio pirmininkė. Mėlyi kolegos, Europos pramonė atlieka labai svarbų strateginį vaidmenį ūkio augimui ir, e, ir užimtumui skatinti. Pastaraisiais metais Mūsų žemynų vaidmuo pasaulio ekonomikoje stipriai susilpnėjo. Tad mes matome būsimųjų Europos vadovų e, funkciją stiprinti tą mūsų vaidmenį ir prisidėti prie e, didesnio ūkio augimo, spartesnio augimo. Plieno pramonės vaidmuo čia yra tik, tik labai reikšmingas šiame kontekste. E, krizė ir e, sąjungos klimato politika, ne, kurie neatsižvelgia į e, ekonomikos realybę, reiškia prie, prano, pla, prie plieno pramoniai e, didelės problemas. Konkurencingumas yra labai svarbus dalykas siekiant ir klimato e, kaitos e, tikslų. Ir e, taip pat ir e, E, atsižvelgiant į tarptautinių konkurentų visame pasaulyje e, vaidmenį. Europos pramonė moka dvigubą, trigubą kainą už energiją lyginant su kitais subjektais. Dėl to mums reikėtų mažinti išlaidas, kurios tenka šiai pramoniais šakai. Dėkoju. Ponas Rangelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paminėti tai, kas mums labai svarbu, kalbant apie trilogą, kuris vyks ir suteiks impulsų Europos vadovų tarybai. Tai yra bankų sąjunga. Labai svarbu kad e, taryba pademonstruotų savo atvirumą ir lankstumą, e, žvelgdama į komisijos ir parlamento poziciją šiuo klausimu. E, Portugalijos vyriausybė praeitįje nuolat pabrėždavo, kaip svarbu sukurti realią bankų sąjungą, tai yra Europinę bankų sąjungą. Ir ne tik tai mūsų ministras pirmininkas, bet ir finansų ir ekonomikos ministras E, gynė šią poziciją PP kongrese ir taip pat sustikime su e, e, Vokietijos užsienio reikalų ministru ponu Steinmeieriu. Tai yra labai svarbus tikslas visai Europai, ypač Graikijai, Portugalijai, Kiprui, Ispanijai, Italijai ir kitoms šalims Tai yra sukurti vienodas sąlygas e, visoje Europos Sąjungoje, kad e, verslo įmonės nekentėtų nuo to, dėl to, kad jos yra kažkokioje netokioje pa, pa, pa, palankioje valstybėje narėje įsikūrusios. Ir nesvarbu, kur jos būtų įsikūrusios, Berlyne, Stokholme ar Paryžiuje, visoms sąlygos turi būti sudaromos vienodos. Dėkuoju dabar ponas Van Nistelroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerai, kad e, šio, į darbo tvarkę įtrauktas ir toks svarbus aspektas kaip Made in Europe. Taigi e, mes iš tiesų turime problemą, problemą susijusią su e, verslo įmonių veiklos perkelimu į kitas šalis už ES ribų. Taigi turime keisti tokią praktiką ir tai yra įmanoma. Tai pasakytina ir apie naujosios kartos e, saulės baterijų kūrimą, kuris buvo nukeltas į tolimųjų rytų valstybės. Tačiau reikia sudaryti sąlygas įmonėms kur, e, gaminti šios e, tokius produktus ir Europos teritorijoje ir galbūt Europos investicijų bankas ir Europa 2020 e, strategijos e, priemonės e, galėtų prisidėti prie tokios veiklos skatinimo Europoje. Mano regione e, bus e, labai įdėmiai iš, išklausyti išanal, ir išanalizuoti e, e, pasiūlymai pateikti komisijos, ypač pono Tajani. Ir e, mes matome, jog jeigu, gali, jeigu norime užtikrinti ūkio augimą, tuo pat metu atsižvelgiant ir į aplinkosauginius dalykus, tuomet, aišku, tai bus įmanoma padaryti, jeigu bus įgyvendinti tie pasiūlymai. E, Dėkoju, panas pirmininkas, yra daug, dar daug norinčių pasisakyti, taigi e, pažiūrėsime, kam suteiksime žodį, ne visiems. Pirmiausia, ponė Maginės. Um, pirmininkė, man atrodo, reikia žvelgti į problemų esmę, kaip pirmininkas e, teisingai minėjo Ukrainos e, problemą, reikia žvelgti ir į išorę. Taip pat noriu trumpai pakomentuoti, kokioje situacijoje esame. Niekas parlamente nesakytų, kad e, mūsų laukia rožinė ateitis Airijoje. Žinome, kad e, daugelis žmonių nepajuto situacijos pagerėjimo, kurio mes norėtume, kad jie pajustų. Tačiau turime pripažinti, kad stabilumas grįžo, augimas yra. Jis per daug kuklus ir nu, turime jį stimuliuoti. Ir aš pritarčiau pono Vanistorojaus mintims, kad reikia gražinti gamybą į Europos Sąjungą, kad galėtume kurti tvarias darbo vietas. Ir pagaliau tai, kas įvyko Airijoje, tai buvo netvaru, turėjome sutaisyti situaciją, pataisyti situaciją, žmonės nukentėjo, tačiau turime suveikti jiems ir vilti. Ačiū toliau, ponia Kadambach. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, pone tarybos pirmininkė Kurkulas. Šiandieną jūs minėjote, kad vadovų tarybos sustikimas e, didelį dėmesį skirs konkurencingumui, klimato kaitai, ekonomikos augimui ir visa tai turi būti siejama tarpusavie. Ir aš manau, kad mes turėtume ne tik kalbėti apie tą sąveiką. Aš, sutink, aš e, įsitikinusi, kad e, tvarus, tvari pažanga ir ambicinga klimato kaitos politika prisidės prie e, ūkio augimo ir taip pat žemės ūkio e, sėkmingos veiklos. Energet, e, investicijos į žmogaus gyvenimo standartų didinimą ir, ir, reikš ir geresnę mūsų ateitį. Geresnė ateitis reiškia, jog mūsų žmonės gali patenkinti savo poreikius šia, jau šiandieną, nedarydami žalos ateities kartų poreikiams. Tačiau jeigu negalime jų patenkinti šiandieną, negalime investuoti iš socialinės ūkio augimo, švietimo sistemas, tuomet mes pakenksime ir ateities kartoms. Dėkoju, ponia Bilbao Barandika. Gracias, presidente, komisarė. Ačiū pirmininkė, komisarė, ministrė, pakartosiu mano šalies prezidento žodžius, kuriuos jis pasakė pasaulinėme forume praėjusią savaitę Ispanijoje, ką jis sakė Europos lyderiams. Jis kalbėjo apie sutarimą žmonėmis, realią ekonomiką ir darbo vietas. Turime prisimti tuos pačius įsipareigojimus darbo vietų išsaugojimui, ta kaip mes e, saugojame bankus. Turime teikti kreditus verslui, nes e, sprendimų reikia ieškoti ekonomikoje, realioje ekonomikoje, įmonės e, žmonėse. Tai realioji ekonomika, o ne finansinės spekulacijos. Taip, realioji ekonomika, kuri, kuria remtų socialinės augimas. Matome, kad E, kinai dirba taip pat kaip ir mūsų žmonės, tačiau jie dirba be apsaugos dulkėse ir dūmose. Tai nėra tvaru, mes taip negalime daryti. Ir labai gaila, kad e, komisijos pirmininkas išėjo, tačiau tikiuosi, kad e, šis signalas, ši žinia pasieks ir uh, vadovų tarybą ir taip pat uh, aukšto lygio susitikimus rugsėjo mėnesį New York'e. Ačiū, pirmininkė, kalbame apie darbo vietas, verslo lyderiai mano, kad pasiektų, tam, kad pasiektume atsinaujančius šaltinius e, šaltinių tikslus, skurta būtų tūkstančiai darbo vietų. Ar galima sakyti ne toms darbo vietų, kai 20 milijonų žmonių neturi darbo? Pirmininkė Baroso, e, ponė Renai, tikimės, kad privalomi tikslai energi, atsinaujančiai energijai bus nustatyti 30 metams, kad tos darbo vietos uh, atsirastų. Ačiū ponė Kronberg, toliau ponas Van Balenas. Vandalinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos vadovų taryba. Jis tai yra caristai, kurie nori atkurti Sovietų sąjungą ir e, e, nuotaikos yra tokios, kad e, jos iš tiesų yra labai, jos e, kurie nederama e, atmosfera. Ir dabar, kai mes kalbame apie Ukrainą, mes turėtume neužmiršti, kad Ukraina viena iš labiausiai korumpuotų valstybių. Janukovičius ir ponė Timošenko savo laiku sukaupė didžiulius turtus, būdami valdžioje. O e, dabar norime, kad Ukraina bendradarbiautų su, e, su mumis. Ir praėjusią savaitę buvo e, pareikšta, kad Putinas e, e in, in, e, organizuodamas karinę invaziją į Krymą nori tiesiog užsitikrinti savo turtų išsaugojimą. Ir mes esame pernelyg priklausomi nuo Rusijos e, dujų ir apskritai nuo Rusijos ir dėl to nieko neketiname keisti ir niekas ir nepasikeis. E, Ponas Gžip. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos e, vadovų taryba turi visus tinkamus e, sprendimus e, darbo tvarkę ant stalo. Ukraina, energetika, klimatas. Visa tai yra susiję. Energijos tiekimas, energijos tiekimo saugumas. dabar gali būti vertinamas per tam tikrą prizmę, prizmę santykių tarp Rusijos ir Ukrainos. Klimato politika turėtų atsižvelgti į didžiausius pasaulio žaidėjus. ES to negali e, visko padaryti viena. Energetikos politika turi būti pabrėžime valstybių narių Taip galime atgaivinti Europos pramonę ir sukurti tas darbo vietas, kurių visi norime. Pradama 5, milijoną darbo, 5 milijonus darbo vietų per krizę, 20 milijonų europiečių neturi darbo ir tai iš tikrųjų tikrai turi būti tikrai svarstoma per Europos vadovų tarybą. Ačiū. Panas Tabaždė. Yes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 Labai daug padaryta, kalbant apie e, e, e, energijos tinklų sąsajas ir tinklo, tinklų jungimą, tačiau kol kas mano šalies piliečiams tai nelabai daug ką duoda. Ar taryba ir komisija galvoja apie kokias nors alternatyvas? Uh, tiems sprendimams, kurie jau buvo priimti. Mūsų situacija yra iš tiesų labai jautri ir kai kalbame apie Ukrainą, mums reikėtų labai jautriai reaguoti į ten tvyrančią įtampą. ES ir Rusijos santykių e, dar didesnis paaštrėjimas reikštų e, didžiulis, didžiulius padarinius mums, mūsų ekonomikai ir sugrįžtų mūsų gyvenimai, mūsų gyvenimą tikrai e, labai nemalonių bumerangų. Taigi reikia labai atsargiai vertinti situaciją. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, įvykiai Ukrainoje ir kiti užšaldyti Krymo ir kitų regionų konfliktai reiškia, kad greitai atsivers nauja krizinė erdvė. Todėl Europos vadovų taryboje turės būti galvojama apie tai, kas dedasi su Europos išorės politika. Ar ją galima pakeisti E, tomis e, ad hoc ministrų kelionėmis į Kijevą, kurios duoda skandalingų rezultatų. Pavyzdžiui, e, prisiminkime Estijos ministro ir ponios Ešton pokalbį telefonu. O gal visą tą galima pakeisti trijų ministrų įsikišimu, iš kurių išplaukia susitarimai greičiau negu per 24 valandas. Manau, kad ES turės parodyti, ką ji sugeba padaryti, spręsdama užšaldytus <clears throat> konfliktus, o nesukurdama naujus. Mums reikia bendros užsienio politikos, valstybių ir vyriausybių vadovai turi duoti aišku signalą, kokia ta politika turėtų būti. Ir paskutinis kalbėtojas pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, pane Ana Gomes. Pone pirmininkė. Kaip gali būti patikima ir veiksminga prekybos pramonės ar konkurencijos politika, jeigu taryba ir komisija nemato, kaip valstybės tarpusavėje varžosi dėl mokesčių lygmens. Ir jeigu mes toliau nematysime mokesčių vengimo skandalų, bus negerai. Neseniai JAV senatas pademonstravo, kad Šveicarijos bankai labai aktyviai dalyvauja mokestinėme sukčiavime. E, Amerikos mokesčių mokėtojų atžvilgių. Tas pats vyksta ir su Europos mokesčių mokėtojais. Tuo pat metu uh, yra taikomi didžiuliai mokesčiai vidutinės klasės e, e, žmonėms, pavyzdžiui, mano valstybėje Portugalijoje. Tuo tarpu tie super turtingieji naudojasi, piknaudžiauja tą sistemą, kuri tampa nebevaldoma. Ką daro taryba ir komisija, kad baigtųsi tokią praktiką? Gracias, Ana. Hemos terminado. Ačiū, Ana. Palabra al señor Oli Rehn Ačiū, baigiame spontaniškus pasisakymus ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Ren ir išklausysime komisijos reakciją į įvairias, įvairius pasisakymus. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už šią rimtą esminę diskusiją klausimais susijusiais su e, įvyksančia vadovų taryba. Turiu pasakyti, kad e, norėjau kai kuriais atvejais pakerti pats mėlyną kortelę ir pakvestionuoti kai kurių argumentus ne tik pono Faražo, tačiau ant savo stalo tos kortelės neradau. Taigi dabar keletas e, komentarų ir kontrargumentų. Per praėjusią plenarinę sesiją, jeigu pamenate, kalbėjomės apie Europos semestrą gana ilgai ir praėjusios savaitės komisijos prognozijos patvirtina, kad Europos ekonomikos atsigavimas įsivažiuoja. Tas e, atsigavimas pagristas daugiau e, vidaus paklausa ir įgauna platesnį pagrindą įvairiose valstybėse narėse, įskaitant ir pažeidžiamiausias valstybės narės. Praėjusią savaitę paskelbėme savo analizę ir išvadas susijęs su uh, gilia ekonomikos peržiūra e, atlikta 17 valstybių narių. Mūsų analizė rodo, kad valstybės narės padarė pažangą spręsdamos ekonominius iššūkius, tačiau ši pažanga nėra vienoda ir daugeliu atveju turi būti sustiprinta, ypač kovojant su nedarbu, kuris netoleruotinai didelis daugelėje šalių. Tikimės e, pamatyti stipresnę reakciją iš valstybių narių ir esame pasirengę padėti joms e, per konstruktyvę partnerystę, vykdant reformas, stiprinant ekonomikos atsigavimą ir darbo vietų kūrimą. Svarbiausias komisijos e, pranešimas eurozonos šalims buvo ir tebėra tai, kad reikia būtinai Italijoje ir Prancūzijoje intensyvinti ekonominės reformas augimo, konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo labui. Ir nors yra aiškus poreikis stiprinti vidaus paklausą, ypač vidaus investicijas, tiek viešas, tiek privačias Vokietijoje. Turint tokias, tokią sintetinę ekonominę strategiją, šalis geriausiai pastrinaus tvariam augimui ir darbo vietų kūrimui Europoje. To mums reikia, gerbiami parlamento nariai. Todėl labai svarbu, kad e, toliau vykdyt, liktume reformų kelyje visose valstybės narėse. Tai susiję ne tik su ekonominėmis reformomis, bet taip pat ir kitas įvairiausias reformas siekiant gražinti konkurencingumą ir užtikrinti tvarų augimą Europoje. Tai yra susiję, aišku, ir su mokesčių vengimu, ką išsakė keli pasisakiusiai, paskutinė buvo ponia Gomeš. Ir tai yra svarbu ne tik dėl ekonomiko veiksmingumo, kad mokesnės pajamos atitektų valstybėms, bet ir dėl socialinio teisingumo, kad žmonės matytų, kad e, mokesčių našta pasidalėjama visuomenėje tolygiai. Panas Daulis paminėjo Žaną Klodą Junkerį. Ir turiu pasakyti, kad aš iš tikrųjų e, laukiu galimybės girti su buvusiu kolega ir draugu Žanu Klodu Junkeru, intensyvinant kovą su mokesčių venkimu, įskaitant ir Luksemburgą, kas galėtų būti toks ir kriterijus kovai su e, mokesčių, mokesnių sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, Komisija džiaugiasi, kad e, vadovų taryba daug dėmesio skirs e, konkurencingumui, klimato ir energetikos politikai. ES yra lyderė pasaulyje kovojant su klimato kaita. Labai didžiai klausiausi ponios Harms pasisakymo. Turiu pasakyti, kad su visa pavarga žalieji atrodo, kad prie, neigiamai pastarnauja Europai, nepakankamai vertinami mūsų indėlį ir e, lyderiavimą kovojant su klimato kaita. Tai yra pripažįstama tokių autoritetų kaip Elas Goras, Nikolas Stern ir Bankimūnas. Todėl aš manau, kad labai svarbu, kad mes patys savo nekenktume. Elas Goras, Nikolas Stern ir Bankimūnas labai tvirtai, kaip ir kiti autoritetai klimato politikos srityje, pripažįsta, kad ES yra lyderė šioje srityje. Ekologiškas augimas turi pavirsti konkurencingų pranešimų, kuris mus užtikrins ne tik technologinę pažangą, bet ir augimą bei darbo vietų kūrimą. Esu įsitikinęs, kad Europa turi būti didelė didelėse sritise ir maža nereikšmingose dalykose, o tai taip pat tinka ir klimato ir energetikos politikos sričiai, bendrai rinkai ir naujai pramonės politikai. Europa turi numatyti bendrus tikslus ir užtikrinti taisyklės, tačiau valstybės narės pačios turi spręsti dėl gyvendinimo tų tikslų ir pasirinkti tas stipresias vietas, kurias jos turi, leisti veikti rinkoms, o įmonėms rasti naujoviškiausius sprendimus, pavyzdžiui, bioekonomikos ar e, žaliosios technologijos rytise. Mūsų analizė rodo, kad e, geriausias, veiksmingiausias būdas pasiekti mūsų tikslus yra turėti bendrą Europos e, tikslą šiltnamio dujų sumažinimui su gerai veikiančia emisijų prekybos sistema. Tokia sistema kartu su plačiomis ekonomikos reformomis, siekiant gražinti konkurencigumą, e, paskatins ekonomikos atsigavimą Europoje ir leis mums išbristi iš krizės su stipresne ir tvaresne ekonomika negu anksčiau. Pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, baigdamas norėčiau pasakyti, kad po šios diskusijos vyks diskusija apie Ukrainą. Noriu pabrėžti, kad Europa rems Ukrainos žmonių teisę e, priimti savo sprendimus dėl europinės orientacijos, nes mes norime Ukrainai padėti stabilizuoti saugumo situaciją, tačiau taip pat e, būtina sukurti sąlygas ir ekonomikos stabilizavimui bei ekonomikos vystimuisi. Ir šiuo tikslu praėjusią savaitę mes nusintėme savo misiją į Ukrainą, siekiant e, įvertinti galimus finansavimo poreikius šalyje. Dabar analizuojame tos misijos rezultatus ir artimai bendraujame su TVF, kurių misija kurio misija vis dar dirba Kijeve. Ir šiuo tikslu Europos, vadovų, e, Europos taryba praėjusią savaitę patvirtino daugiametį paramos paketą Ukrainoje ir e, prieš tai e, šį paketą buvo patvirtinusi komisija per trumpą laikotarpį. 1,6 milijardo eurų, milijardo eurų gali būti skirti Ukrainai per salginės paskolas E, kaip mikro, makrofinansinė parama. Tai apima be esamų 6 milijonų eurų naują makrofinansinę operaciją, kuris sudaro maždaug milijardas eurų, kurias siekime panaudoti kaip galima greičiau, kai tik bus patvirtinta TVF programa. Žinoma, tai bus susiję su ekonominių reformų sąlygomis reformų, kurios e, ekonom, Ukrainos ekonomika padarytų tvarė, tvirtesnė, tvaresnė ir galėtų kurti e, tvarę gerovę ukrainiečiams. Ir aišku, reikia rimtai kovoti su korupcija. Aš manau, jūs suprantate, kokia skubi, kokia netidėliotinė e, situaciją ir Ukrainoje, dėl ko reikia patvirtinti šį paketą ir tikiuosi Europos parlamento paramos. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariui ponui Rein. Dabar tarybos vardu kalbės ministras Kukulas. Ačiū, panė pirmininkė. Dėkuoju už šias įdomias diskusijas. Mes išgirdome įvairiausių įdomių pasisakymų įvairiausiais klausimais. Visi yra susiję, bus e, įtraukti į Europos vadovo tarybos sutikimo darbo atvarkę kitą savaitę. Kaip jau sakiau, visi šie klausimai yra tarpusavyje susiję. Net ir e, jaučiant susirūpinimą dėl įvykių Ukrainoje, mes galime elgtis tik tai protingai, rimtai ir koordinuotai Ir e, žinoma, e, visą tai žvelgiant ir į mūsų socioekonomikos politikos e, kontekstą. Aš sutinku, kad ES tai yra labai svarbus, kalbant apie Europos semestrą, labai svarbus aspektas susijęs su socioekonominiais elementais socialinė politika vis dar e, labai priklauso, priklauso nuo valstybių narių veiksmų. Mes turime koordinuoti savo veiksmus, tačiau, e, kaip jau sakiau, atsakomybė tenka pirmiausia nacionaliniam lygmeniu ekonomikos atsigavimas Europoje jau vyksta, tačiau jis labai trapus, dėl to mums reikia tęsti ir E, toliau vertinti labai rimtai semestro e, procesą. E, mes turime daug įvairių priemonių, tačiau jos yra labai svarbi Europos strategijos siekiant skatinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą dalis. Mums reikia pasiekti dar daug tikslų ekonominė valdysena ir vairios e, finansinio reguliavimo priemonės, kurios buvo minėtos, augimo stabilumo paktas, paktas e, Europos centrinio banko svarbios prie, priimtos priemonės, bankų sąjunga be abejo ir toliau yra nepaprastai e, svarbus elementas ir Mes, pirmininkaujantį Graikiją, esame pasiryžę e, pasie, pa, e, pa, priimti e, dar šio Europos parlamento kadencijos metu atitinkamą mechanizmą, kuris buvo kūriamas jau keletą metų. Eurogrupės pirmininko ir, kitų, ir visų pagrindinių institucijų atstovų E, sustikimas buvo, sukūrė tikrai solidų pagrindą tolesniam kompromiso siekiui ir aš tik, tik, tikiuosi, kad mūsų nacionalinės vyriausybės suteiks mums atitinkamą manga, mandatą ir galėčiau paminėti, jog tai yra patikimumo ES apskritai e, kaip po tokios patikimumo klausimas. Tuo aš ir užbaigsiu. Dėkoju ponui Kurkulas ir už tai tarybos pasisakymą ir dabar diskusiją baigiame šiuo klausimu. O kitas darbo atvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Rusijos įsiveržimo į